minutes' time. Wait, how long? 15, 17, when yeah, we yeah. started. We started 15.00. Oh, 15. oh. Yeah. Yes, welcome to this meeting, the third meeting. Sveiki susirinkę į šį posėdį, trečią mm, posėdį mūsų kadencijoje kai užimtumo ir salinio reikalų komitetas susirenka. Mm, vertimas yra visomis kalbomis išskyrus suomių ir kruatų. Kruatų kalbo, kalba nėra naudojama užimtumo komitete. Antras punktas. Kolegos Tai galbūt spėlioja, kaip yra su pirmininku, bet turiu pasakyti, kad mūsų pirmininkas, ponas Hendel, e, susirgo ir negalės dalyvauti mūsų posėdžiuose porą mėnesių. Aš jį pavaduosiu ir tikiuosi, kad kaip galima greičiau jis sugrįž pas mus. Bet e, štai tokia yra priežastis, kodėl aš sėdžiu šioje kėdėje Turėsime pasistengti mm, dirbti kaip galima geriau savo posėdžiuose. Nors neturiu galimybės daug pa, pasirenkti mm, šiam posėdžiui, bet manau, kad dirbdami kartu mes sugebėsime pasiekti gerų sprendimų. Paskelbėme, kad mm, bus bendra visų komiteto narių e, nuotrauka daroma. Ir jie bus daroma tada, kai ponas Hendel sugrįž, nes tikrai čia jokios skubos nėra. Tai reiškia, mm, kad dabar galime perėti prie trečio darbo atverkės punkto. Čia kalbėsime, kaip efektyviau dirbti pasitelkiant elektroninio posėdžio procedūras. Tai reiškia, kad mes atsisakėme popierinio e, formato dokumentų. Noriu dabar pristatyti mūsų komandą, kuri papasakos mums, ką reikia daryti tokioje situacijoje, kuomet dokumentai nebebus spausdami popieriuje nebenaudosime popierinių e, e, versijų e, mūsų dokumentų, jų nebus atspausdintų, mes turėsime daugiau dirbti su savo kompiuteriais. Taigi noriu pakviesti ponę Verpė Kioikį, kuri yra skyrios vadovė, ir poną Dain, kuris yra projekto vadovas iš intranet paslaugų tarnybos, jie atvyko čia, kad mums viską paaiškintų ir pasistengtų atsakyti į visus mūsų klausimus po jų trumpos įžangos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš esu Virpė Keikė. Ir Helga, mano kolega, sėdė štai ten. Deja, taip išvedžioti laidai yra, kad jis turi sėdėti kitoje pusėje. Ne, čia tiesiog dėl laidų išvedžiojimo taip yra, mes turime taip sėdėti, nes turėsime viską rodyti ekrane. E, čia atvesti laidai neveikia, todėl jis sėdi ten, bet mes dirbdami kartu parodysime jums viską, kaip veiks elektroninis posėdis. E, taigi, Tai pirmas kartas, kai mes pristatome šią procedūrą visam komitetui, visam susirinkusiam komitetui, taigi mums tai irgi nauja patirtis, bet kaip jūsų pirmininkė sakė, tikrai parlamentas atsisako popierinių dokumentų ir šiam posėdžiui nebeturime e, dokumentų, kurie būtų atspausinti popierėje ir ateityje popierinių e, versijų nebebus. Tai yra nauja situacija, naujas darbo būdas ir parlamentas dabar mm, užtikrina kad veiktų elektroninė sistema, elektroninės prietaikos, kurios vadinamas e-posėdis, kad jūs galėtumėt gauti visus dokumentus, kurių jums reikia komitetų posėdžiams. Dokumentai yra labai svarbus visoms parlamentinėms struktūroms, ypač komitetams, ir jie turi būti prieinami kaip galima anksčiau, e, šiais laikais, aišku, visomis įmanomomis priemonėmis. Todėl mes sukūrėme šią elektroninio posėdžio prietaiką parlamento viduje, tam, kad prisitaikytumėm prie jūsų poreikių, prie jūsų darbo specifikos, kiek galima labiau. Prie elektroninio posėdžio galima e, prisijungti per e, bevėlį internetą, e, taip pat pasinaudoti ir jūsų SIM kortele, bet kur, bet kurioje vietoje, per bet kokį mobilųjį įrenginį, um, nešiojimą kompiuterį, telefoną ir panašiai, ar, ar netgi sėdint savo uh, kabinete. Mes išplatinome jums visiems vieną dokumentą, vieną atspausdintą papirinį variantą, kad jūs galėtumėt pamatyti, kaip atrodo visas tas procesas, kaip prisijungti prie elektroninio posėdžio. Um, programės įrangos, kad jūs galėtumėt po to pasinaudoti tą procedūrą ir prisijungti prie elektroninių dokumentų iš savo mobilaus įrenginio. E, dabar Nehaut paprašysiu e, pristatyti e, detaliau, kaip veikia elektroninis posėdis. Uh, Taigi, e, laba diena, elektroninio posėdžio prietaika yra internetinė prietaika, tai reiškia, kad nereikia nieko instaliuoti, norint ją panaudoti ir ji gali veikti bet kokiame įrenginyje, ar tai uh, e, kompiuterių jūsų kabinete, ar tai iPad, ar bet kur. Um, dabar, jeigu nu, pageidaujate, jūs galite daryti tai, ką ir aš darau, jūs galite štai uh, su, surinkti. Uh, Mm, Europarla Europa EU, tada pasvirasis brūkšnys ir e-meeting. Ir štai paspaudžiate Enter e, klavišą ir jūs jau prisijungite. Kadangi ši prietaika yra vidinė, tai reiškia, kad tik tai Europos parlamento o, registruoti asmenys, asmenys, kurie yra užregistruoti Europos parlamento sistemoje, turi prieigą. Štai aš čia suvedu savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Dabar visi pamatys mano slaptažodį. Taigi, E, sistema eina per mūsų gateway, tai yra e, e, Europos parlamento vidinė svetainė, mes naudojame savo išteklius. Pirmą kartą, kai prisijungite prie šios svetainės, turi, jums atsidaro štai toks ekranas, kuris jums paaiškina, kad reikės kelių žingsnių, kad galėtumėt naudoti tą prietaiką, kad turėsite pasirinkti kalbą, komitetą, kairėje štai mm, viršuje matote kalbos pasirinkimą, kaip štai Šalia yra kitas lafišas, kuris pasirenkate komitetą ir e posėdžio procedūra yra e, parengta bet kuriam, visiems komitetams ir aš tai galiu pasirinkti užimtumo komitetą. Ir dabar sistema surenka viską, vis, visą informaciją um, online režimu, vi, visą tai, kas įvyko, pavyzdžiui, penkios ar trys minutės iki posėdžio, viskas bus sudėta jau iš karto, viskas veikia uh, labai operatyviai ir jūs visą informaciją turėsite, taigi nereikės pergyventi dėl nieko. Štai aš paspaudžiu ant darbo atvarkės, matau, matau, kad e, yra daugiau punktų prijungtų prie darbo atverkės ir dabar galime gauti papildomas informacijos, pavyzdžiui, pranešėjai, apie e, pranešėjams yra informacija ir taip toliau. Visa tai, kas paprastai būnama atspausdinama popierė e, komitetų posėdžiams. Toliau dešinėje pusėje viršuje dar kartą galiu paspausti štai dokumentai. Uh, matau, kad tai čia vėlgi panaši informacija, bet yra tik tai dokumentai, kad lengviau būtų juos daryti. Kiekvieną dokumentą galiu išanalizuoti atidžiau, matyti, kokia kalba jis yra prieinamas. Jeigu pabandyčiau štai atidaryti kuri nors dokumentą, štai pavyzdžiui šią, nu, šį nuomonės projektą, 11 e, šiandienos posėdžio punktas, štai iš karto tas dokumentas ir atsidaro. Bet tik tik tai skaiti, skaityti leidžiančių režimų, aš negaliu nieko taisyti. Jeigu aš noriu dirbti su šiuo dokumentu, tuomet aš jį galiu atidaryti papildomoje prietaikoje ir tada jau galiu dirbti su juo. Štai, pavyzdžiui, kad ir taip galiu apibriežti, pasakyti, šitas man nepatinka, štai tą kažką aš noriu pasižymėti ir taip toliau. Tai yra mano kopija mano vietinėme įrenginyje ir aš galiu keisti tą, ką noriu, išsaugoti, kai išsaugote visą tą informaciją, pavyzdžiui, čia aš galiu paryškinti, Mm, tą informaciją ir jeigu aš kažką keičiu, tai yra vietinė kopija to dokumento. Niekas kitas nemato to, ką aš darau su šio dokumentu, tai yra tik tai mano įrenginėje ta informacija. E, kai tik tai mm, visą tai aš padarau, visus tos pakeitimus, e, galiu padaryti anotaciją ir tai, pavyzdžiui, į padė, aš, padė darau ir galiu paskui tą dokumentą siūsti elektroniniu paštu, pavyzdžiui, mm, tarkim, parlamentaras siunčia informaciją savo padėjėjui, prijungia šį dokumentą ir tas mm, asmuo, kuriam dokumentas nusiustas, gauna tą dokumentą jau su visais tais pakeitimas, su visomis anotacijomis. Ir štai toks tipiškas scenarius, kaip galima dirbti e, su elektroninio posėdžio prietaika. Aišku, galiu aš pasirinkti ir kitą komitetą, pavyzdžiui, e, tarkime, Mm, parlamentaras beveik tuo pačiu metu seka dviejų komitetų darbą, tai e, jis gali dirbti ir su kitų komitetų dokumentais. Pavyzdžiui, galiu paspausti jūri komitetą ir štai atsidaro visa informacija apie jūri komitetą. Čia viskas yra. Tai reiškia, kad tai yra prietaika, kuri turėtų pakeisti mm, visą tai, kas iki šiol buvo spausdinama popieriuje. Tai yra iš tikrųjų apie 20 milijonų puslapių popieriaus kasmet buvo sunaudojama atspausinti reikalingiams dokumentams. Visą tai turėtų dabar išnykti ir ši elektroninė informacija pakeistų tai. E, toliau deš, dešinėje pusėje yra dar viena įdomi tokia prietaika, tai yra e-komitetas. Jeigu paspausčiau e-komitetą, iš karto pereičiau prie komiteto svetainės intraneto versijos. Intranetas tai reiškia, kad tai yra svetainė su visa informacija informaciją, kuri yra susijusi su komiteto darbu ir kadangi aš mm, prieinu prie mm, šios informacijos iš išorinio vedėlio mm, tinklo, tai užtrunka iš kiek ilgiau, bet jeigu jūs prisijungsite prie, iš savo darbinio kompiuterio, tai įvyks greičiau. Taigi, kaip matote, šiek tiek užtrunka. Aš pasirinkau jūrį svetainę. Aš galiu, aišku, eiti ir per intraneto svetainę. jungtis, taigi intraneto svetainė, kurioje yra visa reikalinga informacija. Turime 22 svetainės, kadangi yra tie komitetų, uh, Ir galiu prisijungti, pavyzdžiui, prie parlamentarų puslapių, prie, pavyzdžiui, pranešimų projektų ir taip toliau. E-komitetas yra išsamesnis, mes galime daugiau informacijos surasti čia, papildomos informacijos mes čia galime rasti. O e-posėdžio toje dalyje mes rasime tik tai tuos dokumentus, kurie aktualų šiandienos posėdžiui. Taigi, štai šiuo atveju mes galime matyti ir pranešimų projektus, kurie yra rengiami, galime rasti įvairias kalbinės versijas. Pavyzdžiui, čia EI, tai yra Teisės akto observatorija, aš galiu matyti visą dokumento gyvavimo ciklą. Iš esmės, kalbant apie komitetų darbą, turite uh, Mm, dvi mm, tokias prietaikas E posėdis, kur dėmesys sutelktas į konkretų posėdį ir E komitetas, kur dėmesys sutelktas į visą komiteto darbą. Dabar, jeigu turėtumėt kokios informacijos, aš, e, kokiu nors klausimą, aš mm, mielai atsakyčiau jos, tiek būtų mano pristatymą. So, uh, if you have any question... Jeigu turite klausimų, galite juos užduoti. Žinoma, mes galime jūsų klausimus atsakyti ir telefonu bei elektroniniu paštu. Galite su mumis susisiekti tiek telefonu, tiek elektroniniu būdu. Mes taip pat rengsime informacinės sesijas galbūt netgi e, dvi šalius mokymus, jeigu bus tokia būtinybė, kad jūs galėtumėte susipažinti su šių prietaikų pritaikymu šios kadencijos metu. E, thank you, Madam Kirke. Ačiū poniai Kerke ir ponui Avadai. Ar yra klausimų, ponė Harkin? Labai trumpas klausimas apie slaptažodžius būtų naudinga, jeigu turėtume slaptažodžius arba tiksliai žinotume, kaip tą padaryti. Žinoma, mes galime turėti savo slaptažodžius, bet ar yra kažkokie minimalus reikalavimai dėl skaičių panaudojimo arba kiek ten turėtų būti simbolių e, slaptažodžiuose, e, būtų gerai tokią informaciją žinoti. Tiesiog ar yra minimalių e, reikalavimų dėl slaptažodžių. Are there more questions? Ar yra kitų klausimų? Ne? Pone Kerke. Ačiū. Jūs turėtumėte taikyti įprastinį slaptažodį, kurį taikote naudodami bet kokias parlamento prietaikas. Ta login slaptažodį, kuris yra taikomas parlamente. Toks pats slaptažodis bus taikomas ir norint naudotis šiomis prietaikomis. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar galime perėti prie trečio darbo tvarkės punkto posėdžių protokolo e, tvirtinimas Liepos 7 ir Liepos 22 dienos posėdžių protokolai. Protokolai yra pridėti prie dokumentų, kurie jums išplatinti ir jeigu nebus prieštaraujančių, šiuos posėdžių protokolus galime patvirtinti. Atrodo, kad prieštaraujančių ir nėra. Dabar perėsime prie balsavimo. you are all ready to vote on. Uh, Balsuosime dėl ES 2015 uh, metų finansinių metų bendrojo biudžeto, dėl visų skirsnių. atrodo, kad yra problemų su vertimu į ispanų kalbą. Ar yra ispanų kalbos kabina? Atrodo viskas dabar jau gerai. Aštuntas kanalas. Tiems, kurie nori, nori klausytis vertimo į ispanų kalbą. Pradėsime balsuoti. Pirmiausia, balsuosime dėl ponios Marija Arena e, nuomonės projekto dėl bendrojo biudžeto pirmąjį pastraipą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antras paragrafas A dalis. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Pirmas paragrafas B dalis. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pirmas paragrafas. A dalis. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau. Pirmas paragrafas B buvo pateiktas prašymas balsuoti dalimis. Pirmiausia, balsuosime dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Gal pasitikrinkime. Tikiuosi, kad turite balsavimo korteles. Balsuosime dėl antros dalies. Taigi balsuojame dėl, penktos, dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti? Pasitikrinsime. Balsuojame dėl ketvirtos dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau Pirmas paragrafas, C dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Ne visiškai aiškus rezultatas, taigi balsuosime elektroniniu būdu. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas. Nedidelė balsų dauguma priimta. Toliau antra, antrasis paragrafas, septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. atmesta. Aštuntas pakeitimas. Antras paragrafas A dalis. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias paragrafas, devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias paragrafas, dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis paragrafas, vienuoliktas pakeitimas. Yra žodinis pakeitimas. Niekas tam neprieštarauja. Ar yra daugiau prieštaraujančių šiam pakeitimui? Mums reikia daugiau nei trijų, kadangi taip nėra, šis pakeitimas atkrenta. Dabar balsuosime dėl pirminio teksto varianto be žodinio pakeitimo. Taigi, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Trečias paragrafas, dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Ne visai aišku, turime pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias paragrafas A dalis, 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gal pasitikrinsime ir dėl 13 pakeitimo. Ar visi balsavote? Taip, balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias paragrafas A dalis, keturioliktas pakeitimas. Yra pateiktas žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Trečias paragrafas B dalis, 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Trečias paragrafas B dalis, 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau pakeitimas žodžiu. Atsiprašau, sako pirmininkė, jis yra atsimtas. Toliau 18 pakeitimas. balsuosime. Kas už? Kas už pirmąją dalį? Balsuojame dėl 18 pakeitimo. Kas prieš? Kas susilaikė? Manyčiau, kad turime pasitikrinti. Balsuojame dėl 18 pakeitimo pirmos dalies. Ar visi balsavote? Ačiū. Priimta. Dabar antroji dalis. Tas pats 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestam. Ar visi spėjote balsuoti? Taip, atmesta. Buvote teisus. Toliau, ketvirtas paragrafas, devinioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė. Manau, kad turime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta. Penktas paragrafas, dvidešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštas paragrafas, dvidešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštas paragrafas, 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Šeštas paragrafas, A dalis, 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Manau, kad turime pasitikrinti rezultatą. Ar visi balsavote? Vienu pakaitiniu nariu yra per daug iš socialdemokratų frakcijos. Taigi vienas pakaitinis narys turėtų nebalsuoti, išimti savo kortelę. Kągi gerai. Koksgi rezultatas atmesta. Šeštas paragrafas A dalis, 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuosime elektroniniu būdu. Atsiprašau, sako pirmininkė, suklydau. Dabar balsuojame dėl 6a paragrafo 24 pakeitimo. Pradėsime iš naujo. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. O dabar balsuosime dėl 25 to pačio paragrafo pakeitimo, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Pasitikrinsime. Ar visi balsavote? Atmesta. Dabar balsuosime dėl pakeisto nuomonės projekto. Šis balsavimas yra vardinis. Kas už? Baigiame balsuoti. Priimta. 36 už, 9 prieš, 2 susilaikė. Ačiū labai. pereisime prie su biudžetu susijusių pakeitimų. 6500 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Balsuosime elektroniniu būdu, pasitikrinsime. Ar visi balsavote? Ar visi spėjote balsuoti ar pakeisti nuomonę? Jeigu taip, balsavimas baigtas. Atmesta. 6500 pakeitimas yra atmestas. 6501 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 6502 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime. 6502 pakeitimas. Ar visi balsavote? Ačiū. Priimta. 6503 pakeitimas. Šis pakeitimas atkrenta. Dabar balsuosime dėl 6504 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manyčiau, kad turime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Priimta. 6505 atkrenta. Dabar 6506. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 6507. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 6508 pakeitimas. Pirmiausia, dėl skaičių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau žodinis pakeitimas. Ar yra prieštaraujančio žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuosime dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar 6509 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, turime pasitikrinti. You have all voted. Thank you. Ar visi balsavote? Priimta. 6510 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6511. Dabar balsuosime dėl 6511 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 6512. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 6513 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pasitikrinsime. 6513 pakeitimas. Ar visi balsavote? Atrasta. 6514 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Labai neaišku, turime pasitikrinti. Ar visi balsavote? Ačiū. Priimta. 6515 pakeitimas. Taip, turime dėl jo balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 6516, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta. 6517. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6518. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 6518 pakeitimas. Ar visi balsavote? Priimta. Vieno balso skirtumu. 6519 atkrenta. 6520. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Ar kas nors prieštarauja dėl žodinio pakeitimo? Prieštaraujančių nėra. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Atmestas. 6521, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Gal reikėtų pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 6521. Ar visi balsavote? Iš tikrųjų pri, priimtas. 6522 atkrenta, todėl periname prie 6523 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 6524 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 6525 kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Ačiū. vienu nariu yra per daug, vienu pakaitiniu nariu socialdemokratų frakcijų yra per daug, prašome išimti kortelę. Dabar viskas gerai, atmestas. Periname prie 6526 pakeitimų. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 6527, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 6528, kas už, prieš, susilaikė, atmestas Pritarta. 6529. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. 6529. Ar visi balsavote? Ačiū. Priimtas vieno balso persvara todėl ir buvo sunku pamatyti. Dabar 6532. Kas už? 6530 ir 6531 atkrito, todėl iš karto balsuojame dėl 6532. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad reikia pasitikrinti. 6532. Pasitikriname. Ar visi balsavote? Ačiū. Pritarta. akivaizdu, kad taip. Dabar 6533 atkrenta, todėl balsuojame dėl 6534. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 6535. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 6536. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 6537. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 6 538, dėl jo nebalsuojame. Pereiname prie 6539. Dėl jo taip pat nereikia balsuoti. Todėl iš karto periname prie 65-41. Ir balsuojame tik dėl skaičių. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmestas. 6542, vėlgi balsuojame tik dėl skaičių, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 6543 nereikia balsuoti, dėl 44 taip pat. 6, 5, 4, 5. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Toliau turime žodinį pakeitimą, kurį pateikė nuomonės rengėjas, ar kas nors prieštarauja Ne. Tada balsuojame dėl pakeitimo žodžiu, kuriame minimum didesni skaičiai, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 6546. Balsuojame dėl 6546. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 6547. Pirmiausia, balsuojame dėl skaičių. Kas už? prieš, susilaikę, atmestas. Dabar pastabos 6, 5, 4, 7. Balsuome dėl pastabų. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 6, 5, 4, 8. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. 6549, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Prašome naudotis kortelėmis. Ar visi balsavote? Atmestas. 6550. Kas už? Prieš? Susilaikė. E, atsiprašau, bet ir dėl šio reikėtų pasitikrinti. visi balsavote. Atmestas. 6551. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmestas. 6552. Dėl jo nereikia balsuoti. Baigiame balsuoti dėl šių pakeitimų, dėl biudžeto. Tęsėme balsavimą. Dabar balsuosime dėl Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Graikijos atvejis, kas už. E, reikėtų balsuoti elektroniniu būdu. Kas už, sako pirmininkė, kas prieš. Taip, balsuoti baigiame, pritarta. Toliau. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo techninės pagalbos. Kas už. Pirmininkė pasitaiso, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? pritarta. Toliau globalizacijos fondas Rumunijai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Ačiū. Pritarta. Toliau prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas Ispanija. Aragonas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Pasižiūrėkime į rezultatus. Pritarta. Toliau. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. E, paraiška Niderland, Niderlandų paraiška. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Pritarta. Toliau. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Ispanijos paraiška, Kastijai Leon. Balsuojame. Visi balsavote. Pritarta. Ir Tai reiškia, kad balsuoti baigėme. Ačiū, kad dalyvavote ir mano mokymuose. Tikiuosi kitą kartą viskas eisis lengviau. Ačiū. have now reached uh, uh, Dabar 11 darbo tvarkės punktas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2014 metų prioritetų įgyvendinimas. Suteiksiu žodį ponui Prietų. Jis yra pranešėjas. Žodis jums. Sí, muchas gracias, presidenta. Ačiū, pirmininkė. parengėme pradinį nuomonės projektą. Norėčiau Jums priminti, kad užimtumo reikalų komitetas mm, jau e, rengė pranešimą dėl augimo skatinimo susijusio su e, Europos semestru. Taip pat gilinomės ir į šalių vertinimą ir savo nuomonę mes siuntėme kompetentingam komitetui, tai yra Ekon komitetui pagal e, darbo tvarkos taisyklių 54 taisyklę arba straipsnį. Turint galvoje dabartinę padėtį Europos parlamente, e, tą pranešimą, teko renkti ypatingomis sąlygomis. Būtų buvę gerai palaikyti glaudesnius e, ryšius, užmėgšti daugiau kontaktų e, su frakcijomis. E, mes kalbame ne tik apie tas reformas, kurias jau patvirtino vadovų taryba, bet ir galvojame apie mm, augimo prognozijas, kurias teiks komisija kitais metais. Ir mūsų komitetas mano, kad reikia įvairių pakeitimų, kai kurie iš tų pakeitimų jau yra paskelbti ir dėl jų sutarė atrodo, sutarė visos frakcijos. Tačiau, kalbant apie užimtumą ir socialinės sąlygas Europoje, manau, kad šis komitetas turėtų stengtis gerinti padėti, gerinti sąlygas. Manau, kad dabar mes pasiekėme kritinį savo darbo etapą. Šis komitetas turėtų Europos komisijai nusiųsti žinę, jau ketverius, penkerius metus mes kartojame, kad šiam procesui trūksta demokratijos, kad į Europos parlamento nuomonę nepakankamai įsiklausoma, kalbant apie nacionalinius reformų planus. Mes e, turime galimybę pareikšti savo nuomonę tik po to, kai tie planai yra patvirtinami. E, Europos ekonominės valdysenos sistema, kurią rengia mm, Europos institucijos, turi būti stiprinama siekiant didesnio e, demokratinio legitimumo. Ir čia prie to turi prisidėti parlamentas ir apie tai mes turime nuolat kalbėti. reiktų siekti, kad parlamentas ne tik reikštų nuomonę dėl šio proceso, bet dalyvautų priimant sprendimus. Šiame pranešime mes visų pirma siekiame įvertinti situaciją ir matome, kad palyginti su ankstesniais metais skurdžiausiai gyvenančių žmonių padėtis visuomenėje šiek tiek pagerėjo, tačiau milijonų europiečių padėtis e, prastėja. Milijonų europiečių darbo užmokestis sumažėjo, daugėja ilgalaikių bedarbių, jie negali susirasti darbo, blogėja jų socialinė padėtis. Taip pat matome ir jaunimą, kuris yra pasmerktas nedarbui arba yra priverstas dirbti imtis nepastovaus darbo. Turime siekti, kad padėtis pagerėtų. Europos Sąjunga turi pasitelkti visas turimas priemonės, kad e, išbristų iš krizės ir kad tai atsitiktų kaip galima greičiau. Reikia siekti spartinti augimą, mažinti neligybę ir padaryti galą skurdui. To turi būti siekiama, kuriant darbo vietas, tačiau ne bet kokias, o kokybiškas darbo vietas. Turime pasitelkti ir šią Europos semestro priemonę, siekdami makroekonominių sąlygų pagerėjimo. O tai savo ruoštų pagerintų ir Europos e, piliečių gyvenimo sąlygas. Galima imtis įvairių priemonių komitetas ir Europos parlamentas jau yra daug ką patvirtinęs. Manau, kad visų pirma, ponui Junkeriui turime pasakyti, kad e, nacionaliniuose reformų planuose reikėtų išeiti už to begalinio taupimo ribų taikomos taupimo priemonės daro spaudimą mūsų valstybėms narėms ir piliečiams jų kasdienėme gyvenime. Mes turime siekti e, kurti darbo vietas, skatinti augimą, kuriamos darbo vietos turi būti geresnės. Be to reikėtų rūpintis ir valstybės skolo, skolų mažinimu. Šiame pranešime mes teigiame, kad e, nustatant socialinius e, rodiklius reikia atsižvelgti ne tik į nacionalinius reformų planus, bet apskritai į, į visus vykstančius reformų procesus. Ir tie socialiniai rodikliai turi būti privalomi, jie yra tokie patys svarbus kaip ekonominiai rodikliai. Turime suprasti, kad visi priimami sprendimai daro įtaką ir ekonomikai, ir kiekvieno piliečio gyvenimui. Turime siekti, kad darbo vietų kūrimas būtų visų politikos krypčių centre. Savo pranešime naujiems komisijos nariams mes sakome, kad jie turi parengti programą. Kiekvienas komisijos narys turi parengti savo programą, kurios dėmesio centre būtų darbo vietų kūrimas. E, Europos Sąjungoje yra milijonai, dešimtis milijonų bedarbių, nedarbas dabar yra didžiausias per visą istoriją, tačiau yra ir didelių skirtumų e, tarp nedarbo lygio, pavyzdžiui, Austrijoje ar tokioje šalyje kaip Graikija politikos, Europos politikos dėmesio centre turi būti darbo vietų kūrimas ir mes turėtume klausti kiekvieno komisijos nario, ką jie pagal savo e, kompetenciją gali padaryti, kad pakeistų darbo vietų kūrimo dinamiką Europoje. Norime plėtoti tas priemonės, kurias komisija iki šiol nepakankamai naudoja mūsų nuomonė e, reikėtų labiau rūpintis jaunimo užimtumu. Turime jaunimo garantijų sistemą, tačiau pagal ją lėšos tiesiog yra permetamos į valstybės narės. Manau, kad reikėtų sukurti bendrą jaunimo garantijų sistemą, kurioje būtų aišku, kas finansuojama iš ES lėšų, o kas ne apskritai, e, žvelgiant į tai, kaip įgyvendinama jaunimo garantijų schema, akivaizdu, kad reikia daugiau lėšų. Tai ES padėtų pasiūsti rimtą signalą jaunimui. Turime aiškiai kalbėti apie tai, kad jaunimo nedarbas yra tikra tragedija. Be to reikėtų tobulinti ir pramonės politiką, kovoti su socialiniu dempingu, Yra ir dar vienas dalykas, kuris iki šiol nebuvo pakankamai analizuojamas. Tai yra e, vadinamasis e, už darbo skurdas arba užimtumo skurdas. Yra pateikta ataskaita, kuri rodo, kad įvairūs sumažinimai apribojimai Europoje padidino produktivumą, tačiau dirbantys žmonės pradėjo gyventi skurdžiau, atsiranda vadinamasis darbo arba dirbančiųjų skurdas. Manau, kad e, žmonės turi teisę gyventi oriai, jie nusipelno to kaip e, Europos piliečiai. Reikia peržiūrėti politiką, turime siekti, kad visi, kas turi darbą Europoje, turi sugebėti išgyventi iki mėnesio pabaigos, susimokėti paskolų įmokas ir mokesčius ir gyventi pagal Europos socialinius standartus, kurie tapo, tap, yra tapę mūsų tapatybės dalimi. Turime sugebėti teikti pagalbą ir kurti naujas priemonės, naujus įrankius, kad tas dirbančiųjų skurdas nebebūtų problema. po. Turiu pasakyti, kad e, per trejus ar ketverius metus mes nesugebėjome sukurti reikiamų darbo vietų. Dabar Europai žengianti naują etapą reikėtų ieškoti geresnių sprendimų, kad pagerintume žmonių gyvenimą, ypač tų, kurie susidūrė su socialinėmis e, tragedijomis ir gyvena sunkiomis ekonominėmis sąlygomis. Ačiū, ponui Pietų, dabar suteiksiu žodį mm, šešėliniam pranešėjui iš EPP. Šešėliniai pranešėjai iš EPP. Ačiū pirmininkė, vėl kalbame apie Europos semestrą ir aš labai norėjau padėkoti pranešėjai už darbą šio klausimu, už parengtą naunės projektą. Esu tikra, Mm, kaip jūs atsimenate, jau dirbame tuo klausimu, tai čia jau trečias kartas, kai kalbame apie Europos semestrą. Um, taigi, esu tikra, kad tikrai sugebėsime sutarti uh, tarp visų frakcijų ir tai tikrai bus uh, gerai ir piliečių interesams ir tai pagerins ir parlamento įvaizdį. Um, dėkuoju už visą tai, kas yra sudėta į šią nuomonę. Uh, ir už tai, kad buvo atsižvelgta į visus pageidavimus. Pavyzdžiui, dėl skurdo socialinės skirties aš tikrai labai remiu tuos punktus, kas yra suformuoluota nuomonėje. Toliau, galbūt yra kai kurių dalykų, kas ne iki galo suderinta. Pavyzdžiui, griežto taupimo politika. Uh, kai kuriuose valstybėse skurdo augimas, socialinių sistemų situacija. Mes turime dokumentą iš komisijos ir aišku, kad griežta taupimo politika nėra tikslas pats savaime. Tai yra tik tai priemonė pasiekti tikslo, tai, kas leistų mums pagerinti padėtį eurozonoje ir aišku, kas turėtų uh, ir pakankamai svaro atgrasomai poveikį. Šiandien mes susidurime su tokia situacija, kuomet prognozės dėl BVP augimo visose mūsų ekonomikose yra numatomos 2015 metams ir tai yra labai džiugu. Mes matome situacijos gerėjimą pastarosius dviejus metus. Aš pritariu, kas yra pasakyta nuomonė, kad reikia daugiau stalti dėmesio į socialinius aspektus, į augimą, į darbo vietų kūrimą. Uh, tai yra labai svarbus tikslai mums visiems. Ir be to, aišku, reikia nepaleisti iš akių viešo sektoriaus finansų, tikrai juos kontroliuoti. Priešingų atveju tikrai kils rimtų problemų. Yra tiek daug jau susiveršta diržų, kad tikrai būtų labai gaila, jei nebūtų pasiekta rezultatų, kurių tikisi iš mūsų piliečiai. Uh, Ir kalbant apie biudžetą, man atrodo, kad ES mm, turėtų didesnį dėmesį skirti mokslo tyrimams, technologijų plėtrai ir panašiems dalykams. Dar keli dalykai. Aš esu tikra, kad mes sugebėsime sutarti dėl pakeitimų, kai jie bus pateikti. Pavyzdžiui, 21 punktas, kur kalbama uh, apie jaunimo garantiją ir tai, kad valstybės turėtų įgyvendinti tą planą dėl jaunimo garantijos. Aš pritariu tam, kas čia yra pasakyta. E, toliau, mm, man atrodo, gan sudėtingi yra kai kurie prašymai ir valstybės, valstybės narėms gali būti sudėtingas įgyveninti. Pavyzdžiui, 21 e, e, milijonas kas yra numatyta darbo tikslams, kaip e, derinta su TDO. Aš nežinau, ar iš tikrųjų tai bus įmanoma padaryti. Panas Junkeris, komisijos pirmininkas, kalbėjo didesnius pinigus. Tai nežinau, kiek tai realistiška, bet gal reikėtų tai atkreipti dėmesį. Toliau 29 punktas. Uh, Mm, čia kalbame apie komisijos narius, kad iš tikrųjų jiems užimtumas turi būti vienas iš prioritetų. Manau, kad tai yra labai gerai, tai tikrai um, tinkamas teiginys kur, šiame, šioje nuomonėje ir džiaugiuosi tą nuorodą, bet taip pat yra prašoma jų tam tikrą biudžetą numatyti šiems tikslams, bet tai gali būti sudėtinga. Gal reikėtų dar šiek tiek lūkterti ir pažiūrėti, kaip viskas uh, seksis. Dar vienas dalykas, penktas punktas. Privalomi socialiniai rodikliai, makroekonominiai rodikliai. Tai mm, reikėtų mm, derinti su 13 punktu, kur kalbama apie mokslo tyrimus technologijų plėtrą. Žinoma, reikia vengti per didelio deficito ir mano frakcijos nuomonė, aišku, dar reikės tos dalykus aptarti, bet Nes tikrai tikrai galėsime iki galo viską pritarti. Toliau ketvirtas punktas, kur kalbama apie tikrą socialinį ramstį ekonominėje ir monetartinėje sąjungoje. Tai tikrai plačių užmojų idėja. Mes kalbame apie socialinę dimenciją, kalbame apie tai, kad šiame fronte reikia judėti į priekį, tai yra pozityvu, bet nesu visiškai įsitikinusi, kad visą tai bus įmanoma gyveninti. Tai galbūt pranešė entuzijazmą, kiek reikėtų mm, pamažinti šio klausimu. Ir norėčiau išgirsti taip pat pranešėjo platesnių paaiškinimų dėl geresnio teisinio pagrindo, kuris kalbate apie darbuotojų judėjimą, ypač per sieną. Apie ką Jūs kalbate čia? Ar čia Jūs darote nuorodą į komandiruotų darbuotojų direktyvą ar, ar kažką kitą? Aš prašyčiau detalesnio paaiškimo šio klausimo. Ačiū ir aš esu pasirengusi toliau bendradarbiauti. Tak, fordi, uh, äh, I'll speak my mother tongue sometimes. Ačiū. Veronikai Lopes Fontanie. O toliau Aldė. E, šešėlinė pranešėja Martina Lavaeva, prašom. Of... Mėly kolegos, kaip nauja parlamento ir šio komiteto narė, aš tikrai labai džiaugiuosi galimybę pradėti darbą šią įdomią temą, tai yra Europos semestras 2014 metų prioriteto įgyveninimas. Mm, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už tikrai išsamios nuomonės parengimą ir esu pasirengusi glaužiu bendarbiauti su juo ir kitais šešėliniais pranešėjais dėl Mm, šios nuomonės. E, man atrodo, kad iš tikrųjų ekonomikos atsigavimo ženklai dar yra trapus ir e, kai kuriuose valstybėse narėse situacija dar neraminanti. Pranešės teisingai pabrėžia tai, kad jaunimo nedarbas išlieka mm, vis dar didžiuliu susirūpinimą keliančių klausimų dauguma valstybių narių, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, kur nedarbas yra didelis tarp visų amžiaus kategorijų. Pranešės taip pat kalba apie komisijos rekomendacijas diskusijas dėl struktūrinių reformų ir aš labai remčiau komisiją ir sakyčiau, kad ateityje ekonomikos stabilumo tikslais tokios reformos yra būtinos. Taip pat noriu pritarti tam, kad um, nauja užimtumo e, socialinių rezultatų lentelė yra geras dalykas, tačiau nesu tikra, kad mano frakcija e, pritartų prašymui padaryti tuos rodiklius privalomais. Čia penktas punktas. Toliau gal reikėtų performuluoti tą teiginį renginį dėl deficito rodiklių, kad nebūtų didinama e, našta ateities kartoms didinant skolas. Ir galiausiai galvoju, kad turime stelti dėmesį į įgūdžius, kalbant apie darbo vietas, kad iš tikrųjų e, valstybių narių mokymo profesinio rengimo strategijos būtų labiau e, susijęto su darbo rinkos poreikiais. Iš tikrųjų, ir MVI turi būti remiamos, kad jos būtų tvarios. Ir man atrodo, kad šie du dalykai yra nepaprastai svarbus, galvojant apie geresnius šansus jaunimui susirasti gerus darbus, nei kažko kokios tai privalomos idėjos ar garantijos. E, e, madam. Ačiū, Baja e, Labajovai. Dabar suteiksiu žodį žaliųjų šešėliniai pranešėjai Jean Lambert. Um. Ar jis salėje? Taip, mano vardas yra Jean. Man atrodo, kad tikrai daug ką galima pasveikinti šiame nuomonės projekte. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai už atliktą darbą tikrai yra daug dalykų nuomonėje, kuriems galime pritarti. Mes žinome, kad tikrai labai stengiamasi socialinę dimensiją prilyginti ekonominiai dimensijai, kad jų svoris būtų vienodas ir ypač ketvirtas punktas, pavyzdžiui, socialinis ramstis ir kiti dalykai. Mes norėtumėm gal sustiprinti kai kuriuos elementus, bet taip pat norime pasveikinti tą priminimą, jog uh, Iš tikrųjų, visi tie dalykai turėtų dėrėti su 2020 metų strategija, o ne kažkokia alternatyva darbo tvarkė, kuri, kuri lik ir formuojasi pasarais keliais metais. Tai iš tikrųjų reikėtų akcentuoti tvarumo dimenciją 14 punkte, galvojant apie ekologinę skaitminio pertvarkymo planus. Toliau nuorodos į nacionalinį demokratijos deficitą. Mes sveikiname tas nuorodas, nes iš tikrųjų pastebėme tai, kuriuose valstybėse narėse ypač galvojant apie nacionalinių planų rengimą. Ir 33 punkte, pavyzdžiui, mes galvojame ne vien tik tai nacionaliniai parlamentai ir nacionaliniai socialiniai partneriai neįtraukiami. E, iš tikrųjų trūksta, man atrodo, bendrai visuomenės informuot privatumo ir ypač kai nacionalinėse parlamentuose balsuojama dėl tų klausimų, dažnai yra pamirštama, kas realiai egzistuoja ir reikėtų sugrįžti prie tų dalykų. Iš tikrųjų, tai yra tie žmonės, kur yra tiesiogiai paliečiami uh, Mm, visos tos darbo atverkės, tai jie tikrai turėtų būti įtraukiami į visus procesus iki galtinio rezultato. Taip pat mes suprantame visas problemas su investicijomis, čia būtų 12 punktas, čia gal norėčiau ir plačiau apie tai pakalbėti. Taip pat būsto, būsto stabilumo, aprūpinimo būstų klausimai yra labai svarbus, galbūt reikėtų mm, kiek tvirčiau formuluoti tas nuostas, bet bendrai mes remiame bendrą kryptį šio pranešimo ir tikrai mes labai džiaugiamės labai patyrusių mūsų kolegų, ponios Lopė Fontanie, pavyzdžiui, indėlių ir, ir kitų indėlių mes galvojame, kad tikrai tai bus puikus dokumentas. E. Ačiū, Žin Lambert. O dabar Ronja Kari iš GUE. Jeg vil starte med at takke ordføreren for en øh, meget flot og nuanceret rapport. Det var... Øh, norėčiau padėkoti už šį pranešimą ir norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų buvo e, džiugu skaityti šį nuomonės projektą. Mm, tai kaip yra aktualiasios problemos čia išdėstos. Uh, Mm, reikia pabrėžti ir mm, šio modelio demokratinės problemas, visą tai, kas gali paliesti mūsų piliečius. Jie negali išlaikyti savo šeimų, net nusipirkti vaistų dėl to, kad neturi darbo arba dėl to, kad jų atlyginimai yra tiek maži, kad jie negali įpirkti pagrindinių dalykų. Taigi yra daug kas, kas turėtų būti labiau pabrėžta ir valstybės narės turėtų turėti galimybę daugiau investuoti į švietimą ir gerovės kūrimą tam, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos darbuotojams. Ačiū už šį nuomonės projektą ir esu pasirengusi toliau diskutuoti ir dirbti. Thank you. Ačiū Jums. Dabar suteiksiu žodį poniai McIntyre iš EKR frakcijos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcija nėra paskyrusi šešėlinio pranešėjo šiam pranešimui, kadangi aš esu koordinatorė, norėčiau pasinaudoti tą progą ir padėkoti e, nuomonės referentui už parengtą dokumentą. Visi mes sutarėme dėl savo ketinimų. Problema yra ta, kad turime skirtingų nuomonių, kaip tuos tikslus pasiekti. Pasiremdama praėjusios kadencijos parlamento patirtimi galiu pasakyti, kad galime susiburti ir pasiekti teigiamo dalykų. Žinoma, bus tokių dalykų, dėl kurių nesutarsime, bet aš labai džiaugiuosi dėl 15 punkto, kuriame yra kalbama apie darbą ne visą darbo dieną. Nuomonės referentas kalba apie nesavanorišką darbą visą darbo dieną. Tai yra labai svarbu, nes, pavyzdžiui, mano pačios šalyje, mano regione, darbas ne visą dieną iš ties yra geras būdas moteriams sugrįžti į darbo rinką. Yra daug moterų siekiančių dirbti tokiu būdu. Ir jeigu mes nuolat menkinsime uh, tokį darbo būdą, mes tikrai nepadėsime tokiems žmonėms. Todėl svarbu atskirti savanorišką ir nesavanorišką darbą, ne visą darbo dieną. Aš taip pat esu iš to šalies, kuri nepriklauso eurozonai. Todėl reikia pasakyti, kad EPS priemonės nebūtų taikomos toms šalims, privalomai taikomos toms šalims, kurios nepriklauso eurozonai. Be to, Manau, kad e, visa Europa ir Europos Sąjunga turėtų palengventi sąlygas verslo įmonėms klėstėti ir kurti darbo vietas. Aš esu tą sakiusi ne kartą, bet pakartosiu, kad Europos parlamento, mūsų komiteto ataskaitos, vyriausybinės ataskaitos nekuria naujų darbo vietų. Tokias vietas sukuria verslas. Todėl mūsų pareiga yra sudaryti sąlygas verslo įmonėms kurti darbo vietas. Tai yra labai geras būdas mažinti nedarbą ir pritraukti jaunimą į darbo rinką. Todėl aš norėčiau, kad mes taikytume tokį požiūrį, rengdami savo dokumentus. Ir aš tikiuosi, kad šešėlinis pranešėjas įtrauks į savo dokumentą šiuos pakeitimus ir bendradarbiavimas su kitomis frakcijomis parengs gerą pranešimą. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju. Dabar ponas Simon. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūs. E, tikrai puikiai dirbote, aplinkybės nėra pačios maloniausios, tačiau e, viskas puiku. Taip pat noriu pasveikinti ir kolegą pranešėją, parengus puikų pranešimą. Turiu keletą e, pastabų dėl 8, 9 ir 19 punktų. Aštuntame punkte kalbama apie tai, kad reikėtų e, vertinti ir žiūrėti į darbo lygį, o ne nedarbo lygį. Devintame punkte kalbama apie kokybiškus darbus, apie kokybiškas darbo vietas ir komisija raginama kurti kokybiškas darbo vietas. Taigi, žiūrint į 8 ir 9 punktus, turime pagalvoti apie tai, kad reikia įvertinti ir darbo kokybę. Kitu atveju e, tikslas nėra pasiekiamas. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, nedarbas buvo sumažintas, tačiau buvo sukurta daug nekokybiškų darbo vietų. Tai reiškia, kad daugelis pradėjo dirbti ne pagal sutartis arba nesavanoriškai pradėjo dirbti visą darbo dieną. Todėl svarbu, kad komisija vertintų ir darbo vietų kokybę. EPP šešėlinis pranešėjas, kalbėdamas apie 19 punktą ir geresnę teisinę bazę, kalbant apie darbuotojų judumą, išreiškė savo nuomonę. Paskirtasis komisijos narys kalbėdamas parlamente, taip pat kalbėjo apie tai, kad reikės peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Ir jis konkrečiai kalbėjo apie vienodas sąlygas e, visose valstybėse narėse. Aš manau, kad tai turėtų būti akivaizdžiai nurodyta mūsų komiteto nuomonėje nes mes ją teiksime ekonomikos komitetui. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponė Morvai. Labai ačiū. Kalbėsiu vengrų kalba. Dėkoju pranešėjui. Manau, kad šis pranešimas yra puikus. Jūs kalbate apie vertybės ir vertybių sistemą. Iš esmės jūs užduodate tokį klausimą. Kokios vertybių sistemos siekia ES, tokios, kuri būtų paremta teisingumu ir žmogišku orumu, yra ir kita vertybių sistema. Jūs kalbate apie konkurencingumą, bet kurią kainą. Kalbate apie globalizuotą ekonomiką, apie žiaurę sistemą, kurioje taisyklės yra nuleidžiamos iš viršaus ir tokiu būdu yra paminamas teisingumas ir žmogiškasis orumas. Iš esmės, ES yra daug žmonių, kurie tiki, kad ES privalo konkuruoti e, su kitomis pasaulio dalimis, kuriuose, pavyzdžiui, darbuotojams už dieną yra mokami vos keli doleriai. Žinoma, kad tokios darbo sąlygos yra visiškai nepriimtinos. Yra siekiama vien tik pelno ir teigiama, kad mes turėtume su tokiamis šalimis konkuruoti. Taigi ES yra atsidūrusi kryškelėje. Kogi mes siekiame? Ar mes norime konkuruoti su tokiamis šalimis, su kitomis pasaulio dalimis? Kaip dėl trečiojo pasaulio, kaip dėl skurdžiausių šalių, kągi ES daro dėl jų? Ar mes puoselėsime savo bendrijos vertybės ir vertybių sistemą, kuri yra ES sukūrimo pagrindas. Tai yra viena iš dilemų, kurias kelia jūsų pranešimas. Jūs pasisakote už teisingumą, už žmogiškasias vertybės ir žmogiškąjį orumą. Taigi mes turėtume pasakyti, kad nenorime mažinti atlyginimų, nenorime būti konkurencingi bet kokią kainą, nenorime didinti skurdo lygio, nenorime kurti prastų darbo sąlygų. ES to nenori ir jūs to nenorite. Taigi dabar bent jau vakarų Europoje situacija yra tokia. Deja, ji yra tokia pati ir kitose šalise, kurios yra laikomos antra rūšėmis. Aš esu parlamentarė iš Vengrijos ir aš norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Norėčiau kalbėti apie tas šalis, kurios priklauso vadinamai pirmai kategorijai ir antrai kategorijai. Tai yra tarsi dviejų pakopų ar lygių Europa. Jūs nenaudojate tokių terminų, bet aš galėčiau kalbėti net apie tam tikrą kolonizaciją, nes tai yra reali situacija. Aš esu iš Vengrijos, galime pažiūrėti į situaciją Portugalijoje. Mūsų šalių gyventojai persikelia į kitus žemynus, į turtingesnės šalis, kad galėtų išgyventi. Žinoma, kartais jie yra išnaudojami, kai nuvyksta kitas valstybės, turi dirbti siaubingomis sąlygomis, tačiau tokia yra realybė. Taip pat norėčiau kalbėti apie atlyginimus. Yra didžiuliai atlyginimų skirtumai, žiūrint į pirmąjį turtingas šalis ir netokias turtingas šalis kaip pavyzdžiui Vengrija ir Austrija. Galime paimti tokį pavyzdį. Mūsų skyrė, tarkime, 50 km yra įmonė, kuri turi savo padalinį Austrijoje, ten yra tam tikros darbo sąlygos, tam tikras atlyginimas ir tas pats padalinys Vengrijoje. Taigi atlyginimų skirtumai yra didžiuliai, kalbant apie darbuotojus dirbančius tokį patį darbą. Jūs kalbate apie lygybę, mums reikalinga lygybė, lyčių lygybė, e, lygybė tarp etninių mažumų. E, Tačiau yra ir didžiulių skirtumų tarp valstybių. Negalime leisti tokios situacijos, kai atlyginimai taip stipriai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Taip pat negali skirtis ir darbo sąlygos taip ekstremaliai. Pranešėjas siūlo vengti ekstremalių kraštutinių skirtumų, todėl siūlo įvesti minimalų atlyginimą, tai būtų maždaug 60 procentų vidutinio atlyginimo galima būtų pritaikyti visą tai ir kitokiam scenarijui. Ne, neturi būti leidžiama mokėti mažiau negu 60 procentų atlyginimo kitoje šalyje, pavyzdžiui, rytų Europos šalyje. Tai, kad įmonės padalinys yra vieno, vienas padalinys yra vienoje šalyje, kitas yra, pavyzdžiui, Vengrijoje, tai dar nereiškia, kad žmogus dirbantis Vengrijoje galėtų uždirbti mažiau kaip 60 procentų to, ką gauna darbuotojas dirbantis Vengrijoje ar Austrijoje. Tai taip pat yra susijęs su teisingumu ir žmogiškoju orumu. Todėl aš norėčiau paskatinti komitetą nepražiūrėti šio aspekto, kalbant apie teisingumą ir žmogiškąjį orumą. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Balas. Ačiū pirmininkė, visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją su to, kas parašyta, kas pasakyta ir reikia aiškiai pasakyti šiandien e, Europos centrinio banko, TVF e, vadovai, ekonomistai, e, makroekonominės politikos specialistai sako, kad tai šiandien yra problema visam pasauliu, ne vien tik tai mums Mm, tą politiką, nes iš tikrųjų be aiškios biudžetinės aktyvios politikos Europos lygmenių mes tikrai nieko nepasieksime. Taigi mm, tai bus recesiniai procesai, galbūt deflesiniai procesai ir tie 300 milijardų, kuriuos paskelbė panas Junkeris, mm, turės tikrai labai greitai naudojami, kad būtų galima atsverti tuos to, tikrai rimtus reiškinius ir um, negalima nesižvelgti tokią situaciją Europos semestre. Šiandien, mano manimu, nuomonė aiškiai yra pasakyta, kad iš tikrųjų yra kova dėl rodiklių, nes galvojant apie rodiklių hierarchiją, na, visų pirma, reikia žiūrėti, į kurią kryptimį einama ir aš dabar, mm, re, sakyčiau, tiems skeptiškai pasisakysiams e, kolegoms, kad iš tikrųjų tie tas, tie rodikliai, pavyzdžiui, dėl um, išdirbtų darbo valandų juk yra panašus, bet reikia žiūrėti į sąlygas, kaip tos darbo valandos yra paskirstomas, pavyzdžiui, valstybės narėse, kad iš tikrųjų nebūtinai tai, kad yra e, darbas, kad tai yra gerovė situacija. Uh, Ir dabar yra labai didelė netolygybė tarp ekonominių ir socialinių rodiklių, kaip mes matome. Ir mes, aišku, užsimame, esame socialinių reikalų komitetas, taigi mums turi rūpėti socialiniai rodikliai visų pirma. Tai aš galvoju, kad tikrai reikia žiūrėti, kokia yra ta politika, kokia yra jos esmė, kad Ir reikia aiškiai pasakyti, kad parlamentas reikalauja bendro sprendimo galių šiais klausimais ir iš tikrųjų tik tokiu būdu mes savo ketinim, gerus ketinimus galėsime gyvendinti. Thank you, eh, and madam. Ačiū dabar ponia Jozlovietska. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus. Mūsų nuomonė jis į užimtumo, į socialinius klausimus pažvelgė holistiškai. Tai ypač svarbu, kalbant apie Europos semestrą ir jo prioritetus. E, pritariu kolegijai Lefonten ir norėčiau jos pasisakymą papildyti dar keletų pastabų pritariu devintam punktui, kuriame kalbama apie užimtumo lygį. Tai turi būti prioritetas ir Europos komisija turėtų parengti ambicingų strategijų. Užimtumo didinimas vis dėlto turėtų būti ekonomikos ūkio augimo rezultatas. Tai neturi būti tik strategijų rezultatas. Visi Komisijos nariai turi būti įpareigoti e, renkti savo veiklos planus, skirtus užimtumui didinti jų atstovaujamosios rytise. Manau, kad e, komisijos nariams apie tai reikėtų priminti. 19 punkte taip pat turėtume panagrinėti kai kurias pavojingas tendencijas, kurios kenkia uh, darbo kokybei. Reikėtų pagalvoti apie tam tikras dirbtinės tendencijas, dirbtinį užimtumą. E, apie tai jau pradėjome diskutuoti ir ankstesnėje parlamento kadencijoje. Čia kalbu apie deleguotusius darbuotojus. E, manau, kad tendencija yra pavojinga, reikėtų rasti būdų, kaip užkirsti kelią dirbtiniam užimtumui. Darbas ne visą darbo dieną turėtų būti savanoriškas, nes priešingų atvejų nukentės vidaus rinkos laisvė. 20 punkte pritariu tam, kad švietimo ir mokslo biudžeto mažinimas nėra gera tendencija. Tai gali turėti labai neigiamų padarinių. Turėtume panagrinėti visas švietimo srityje esančias priemonės, turime pagalvoti, kaip tas priemonės veiksmingai panaudoti. Turiu keletą pastabų ir dėl kitų punktų. Penktas punktas - privalomi užimtumo rodikliai ir socialiniai rodikliai. Nemanau, kad tai būtų geras sprendimas šiuo metu, nes darbo rinkos labai smarkiai skiriasi, skiriasi ir įgyvendinama užimtumo politika ir be to tai yra valstybių narių kompetencija. 22, dėl 22 punkto nemanau, kad už viską turi būti mokama ir nemanau, kad reikėtų vartoti to tokias savokas kaip orus ir tinkamas. Manau, kad tokios savokos gali kelti painiavos, kalbant apie teisės aktus, nes jos yra per daug abstrakčios. Ir jeigu viską siesime su oriomis darbo sąlygomis, kyla pavojus, kad daug ką supaprastinsime. E, Daugelie teisės aktų už e, atsakomybė yra perkeliama valstybėms narėms, jos yra įpareigojamos imtis tam tikrų veiksmų. Bet galbūt vertėtų kalbėti ir apie darbdavių bei darbuotojų atsakomybę, nes būtent jie kuria darbo rinką ir įgyvendina direktyvas. Įgyvendinimo kokybė taip pat grindžiama ir jų atsakomybė. Todėl galbūt savo dokumentuose turėtume uh, akcentuoti ir darbdavių bei darbuotojų atsakomybę. Ponas Sim, Simon kalbėjo apie 19 punktą ir minėjo deleguotojų darbuotojų direktyvos peržiūrą. Ponas Junkeris sakė, kad reikia stebėti, kaip įgyvendinama direktyva. Ankstesnėje kadencijoje mes patvirtinome įgyvendinimo direktyvą ir dabar reikia stebėti, kaip jie bus įgyvendinama. Ačiū. Ačiū dabar ponas Pirinski. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 13 punktą. Jame komisija yra raginama skubiai E, išbraukti tam tikras investicijas į švietimą ir kitur iš rodiklių nustatytų valstybėms narėms. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas siekiant to, ką minėjo daugelis kalbėtojų, tai yra ženklaus investicijų augimo nacionalinių lygių, tai yra priemonė e, ūkio augimui ir užimtumui skatinti. Europos semestras, semestre ir šiame dokumente, trečiame punkte kalbama apie nacionalinės reformų programas ir apie valstybių narių nustatytus rodiklius, pagal kuriuos komisija vertina valstybės narės. Ir e, po vertinimo gali būti pradėta biudžeto deficito perviršio procedūra. E, į visą tai bus atsižvelgiama 28 valstybėse narėse, joms numatant kitų metų biudžetus, jos dabar kaip tik tai aktyviai ir daro. Ir aš manau, kad e, čia iš esmės e, yra suteikiamas lankstumas valstybėms narėms galimybė joms didinti išlaidas investicijoms. Aš čia norėčiau iškelti platesnį sanglaudos klausimą ir ES peržiūrėtos anglaudos politikos klausimą. Ta politika buvo peržiūrėta 14-20 metų laikotarpiu. Ir tas pranešimas, kurį šiandien paskelbė komisijos atstovai regionų komitete, kaip tik ir Mm, akcentuoja, kad sanglaudos politika yra vienas iš trijų ramščių, kurie turėtų padėti didinti užimtumą, mm, paskatinti darbo vietų kūrimą kartu su fiskalinė konsolidacija ir struktūrinėmis reformomis. Komisija mm, gana griežtai pareiškia, kad komisijos politika turi būti vertinama kaip politika, numatanti į investicijas ir ypač tose šalise, kurios labai smarkiai sumažino savo investicijų programas, kad galėtų laikytis biudžeto deficito apribojimų nu, ir kitų apribojimų numatytų įvairiose ES teisės aktuose. Pritariu tam, kas yra pasakyta pranešime, tai yra tikrai kokybiškas pranešimas. Jo pradžioje apunktė sakoma, kad uh, skirtumai įvairiose regionuose ir valstybėse narėse didėja. Toliau, trečiame punkte yra sakoma, kad Europos semestras dar labiau nutolino mus nuo e, Europo 2020 ekonominių ir socialinių tikslų. Taigi mums kyla iššūkis. Be jeigu nekovosime su didėjančiais skirtumais, jeigu nekovosime su stagnacija, kuri apėmė Europą, tada tie tikslai, kurie numatyti strategijoje Europo 2020, nusikels dar toliau į ateitį. Aš manau, kad komisija turi naują ir skubę misiją. E, turi, ji turi suprasti, kad e, dirbti taip lik nieko nevyktų tiesiog negalima. Ačiū. Jane Collins. Ačiū pirmininkė. Norėčiau naudodamasi progą padėkoti pranešėjų už jo įtemptą darbą rengiančių dokumentą. Vis dėlto turiu pasakyti, kad uh, Norėčiau iškelti keletą klausimų ir išsakyti pastabų dėl šio dokumento. Labiausiai mane pribloškė 12 dokumento punktas ir taip pat e, pono Junkerio įsipareigojimas išleisti 300 milijardų eurų. Man labai sunku įsivaizduoti, kokia tai yra suma ir norėčiau sužinoti, iš kur bus gauti tie 300 milijardų, juk medžiai, e, pinigai neauga ant medžių, gal taip ir pasitaiko Europos parlamente, tačiau turime suprasti, kad tie pinigai bus paimti iš mokesčių mokėtojų, kuriems ir taip sunku susimokėti sąskaitas, iš pagyvenusių žmonių, kuriems, e, kurie sunkiai suduria galą su galu gaudami tik pensijas, kurie turi mokėti už elektrą, dujas. Taigi visą tai guls ant Europos e, šeimų, bet iš esmės tai apibūdina Europos biurokratų darbą. Jie švaisto milijonus e, svarų sterlingų, neturėdami apčiopiamo plano. 18 punkte kalbama apie judėjimo laisvės stiprinimą. E, čia turbūt gal, turima galvoje, kad bus atvertos duris imigracijai per Euras, Eures tinklalapį. E, vien šiais, vien praėjusiais metais per šią interneto svetainę 800 e, milijonų darbo vietų buvo atiduota kitiems ir mes dabar tiesiog bandome palengvinti galimybės e, migrantams vykti į Junktinę karalystę ir susirasti ten darbą. Me, manau, kad reikėtų pagalvoti apie vizas, o ne tiesiog apie atvirą politiką. Toliau 19 punktas. Ten iš esmės raginama ES nustatyti minimalų darbų užmokestį ir priimti griežtesnius teisės aktus, kurie užtikrintų judėjimo laisvę. Būtent tai yra tai, prieš ką balsavo žmonės Europoje ir ypač Junktinėje karalystėje per pastarusius rinkimus. Jie balsavo už tai, kad ES išleistų mažiau, priimtų mažiau teisės aktų ir kad ES turėtų mažiau įgaliojimų. Taip pat jie pasisakė už kontroliuojamą imigracijos sistemą. Tačiau akivaizdu, kad šis komitetas apie tai nieko nežino. Ačiū. Thank you, uh, Ačiū, ponas Lopes. Žodis, ponė Lopės, žodis jums. Labai trumpai norėčiau pasveikinti Sergio Gutierrez, puikiai padirbėjus, rengiant šią nuomonę. Man atrodo, kad visa tai rodo, kokios svarbios diskusijos vyks artimiausiais mėnesiais ir metais dėl ekonominės darbo tvarkės, dėl to, ką ES daro darbo rinkoje. Ir žinoma, e, rugsėjo mėnesį paskelbti rūpjūčio duomenis e, yra nekokie. Jie rodo kokių padarinių turėjo taikytos priemonės, išaugo neligybė ir apskritai akivaizdu, kad ekonominių požiūrių mūsų atsakas buvo neveiksmingas, jis buvo netinkamas mūsų žemynė. E, taupimo ekonomika, tas taupimo priemonių kokteilis, tai yra mažesnis darbo užmokestis siekiant didesnio konkurencingumo, ribojant politiką, kuri buvo įgyvendinama pastaraisiais metais, užimtumo problemos, visas tas priemonių kokteilis yra neteisingas ir netinkamas, ypač jei žvelgiame į darbo rinką. Makroekonominių požiūrių, jei pažvelgtume į vidaus vartojimą ir ten vyraujančias mm, tendencijas, jei pažvelgtume į valstybę kaip veikėją, kuri kišasi į ekonomiką, tampa akivaizdu, kad mūsų konkurencingumas e, nepatidėjo, tai gali patvirtinti įvairios tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, e BPO. Akivaizdu, kad mes e, kasame savo dar gilesnę duobę, užuot išbridę iš krizės, didėja uh, E, skurdas, e, žlunga socialinės tarnybos ir visa tai neturi precedento. Tokių dalykų mes nematėme nuo XIX amžiaus. Tokios neligybės nebuvo, dar niekada nėra buvę ir tai kelia didelį susirūpinimą. Mūsų komitetas turėtų pasiūsti labai aišku signalą, kad tie ekonominiai koregavimai negalimi tik paklausti pasiūlos pusėje, reikia galvoti ir apie paklausą, reikia galvoti apie darbo užmokestį ir darbo vietas. Ir e, naujoji komisija, naujasis komisijos pirmininkas siunčia naujus signalus. E, atrodo, kad per pastarosius mėnesius įvyko tam tikrų nuostatų pasikeitimų, tačiau nenorime, kad visa tai liktų tik žodžiai. Svarbu, kad žodžiai taptų veiksmais. Svarbu, kad mūsų ateitis būtų grindžiama vertybėmis ir realiomis idėjomis, nes priešingų atvejų paaiškės, kad mes tikime ne orumu, o tiesiog doleriais. Uh, I would uh, only, I would like to notice that in last... Ponas Keller, aš norėčiau tiesiog pastebėti, kad per pastarosius penkerius metus ekonominės krizės laikais e, naujų vadinamųjų lankščių darbo vietų skaičius. O iš tikrųjų tos lankščios darbo vietos dažnai reiškia dirbančiųjų skurdą. E, kitų darbo vietų skaičius yra didesnis nei ieškančių, darbo ieškančių žmonių skaičius. Taigi akivaizdu, kad tokios darbo vietos dažnai siūlomos žmonėms, kurie iš tikrųjų nenori dirbti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Jūtė iš Europos komisijos. Prašom, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė pirmininkė, parlamento nariai, komisija sveikina e, Europo, e, Europos parlamento užimtumo reikalų komiteto įsitraukimą į Europos semestro darbą. Parlamentas yra labai svarbus, komisija labai atidžiai klausosi jūsų ir jūsų rekomendacijų. Ir žinoma, kad dabar tai daryti yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Šios dienos diskusija kaip tik ir parodo, kaip svarbu tai daryti. E, iššūkiai yra tokie dideli ir iššūkiai yra labai dideli ir sudėtingi ir su jais turės tvarkytis e, nauja komisija ir parlamentas. Šis semestras yra ketvirtasis ciklas ir jis rodo, kad pastangos jau pradeda duoti rezultatų, tačiau jie nėra pakankami. Europos semestro sėkmė e, priklauso nuo reformų įgyvendinimo ir tai bus svarbus elementas, kuris galiausiai nulems rezultatus. Todėl komisija per pastarosius metus suintensyvino uh, reformų įgyvendinimo stebėsena, taip pat šalių rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Stebėsena vyko visus metus, įvyko daugiau dvišalių susitikimų su valstybėmis narėmis. Komisija ir toliau atidžiai stebės įgyvendinimo procesą, remdamasi e, sutartimi ir stabilumo ir augimo paktu. Kitas Europos semestras bus įgyvendinamas vadovaujant naujai komisijai. Jeigu naujoji komisija bus formuota iki lapkričio pirmos dienos, tai numatoma, kad kitas Europos semestro ciklas prasidės iki 2015 metų metinės augimo apžvalgos. Tai yra panašių metų kaip ir ankstesniais metais. Ir Mes e, labai atidžiai e, išstudijavome mums pateiktą pranešimo projektą, turime nemažai pastabų ir esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su frakcijomis, e, kad galėtume detaliau išdėstyti savo e, pastabas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Gutierės, prašom galite užbaigti mūsų diskusiją. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegams komitete. Ačiū už jūsų pasisakymus, kurių buvo daug. Mm, aišku, pranešėjui tai yra labai naudinga, kadangi jis tuomet gali susidaryti įspūdį apie tai, kokia yra komiteto nuomonė. Uh, Mm, dauguma frakcijų pasisakė, bet ir mm, daug pavienių narių išsakė individualiai savo nuomonę ir e, taip pat ir, ir iš mažesnių frakcijų. Taigi, mm, aišku, e, nuomonės projekte sudėjau savo mintis, bet mano tikslas buvo gauti gerą rezultatą balsuojant. Taigi norėjau Mm, rengdama šią nuomonę, užtikrinti, kad tikrai mano nuomonė atspindėtų komiteto nuomonę, e, kad mes galėtume užsakyti savo poziciją kitoms institucijoms. Mes diskusijose aiškiai apibrėžėme savo tikslus, kurius siekėme keliari metai. Mes norime būti dosnus, kad susitarimas būtų tikrai platus. Ir man atrodo, kad tai yra įmanoma. Reikia aiškiai pasakyti, kad reikia e, nuoširdžių, sąžininkų, atvirų diskusijų, tik tuomet bus galima pasiekti sėkmės. Ir mm, reikia turėti omenyje, kad kai kalbame apie griežtą taupimo politiką ar kai kurias klaidingas politikos priemonės, kalbame ne vien tik tai apie doktriną, kalbame apie tai, ką mes matėme vykstant per pasarosius penkerius metus ir kas buvo pasakyta kitų, kitoms, kitų institucijų BPO TDO, TVF ir taip toliau. Visos šios institucijos pasakė, kad yra pernelyg daug griežtumo taikyta, griežto taupimo politikos taikyta. Taigi turime įvertinti savo padėtį, galbūt peržiūrėti tai, kas buvo iki šiol padaryta. Tiek daug buvo taupoma, tiek daug buvo karpoma. Iš tikrųjų, mūsų veikla labai pasižymėjo tais karpimais ir taupimais, tačiau nebuvo pasiekta užsiprieštų tikslų ir dar labiau sukūrėme neligybės ir skurdo ir nesugebėjome pažaboti deficito, pasiekti savo tikslų šioje srityje. Um, taigi reikia galvoti apie išlaidas ir uh, tą visą platesnį poveikį ir kai karpoma kažkas, tai reikia tai turėti omenyje. Mes pasisakome ne prieš taupimą kaip po tokio, prieš griežtą per nelik didelį taupimą, kuris padarė savo karpimais per nedidelės žalos mūsų žmonėms. Taigi mes esame užimtumo komitetas ir turime pasiūsti aiškę žinę, kad ES institucijose dabar vyksta diskusijos šiais klausimais ir svarbiausia yra surasti tinkamą vaistą ir tinkamą jo dozuotę. Negalime taikyti vis daugiau ir daugiau tos pernelyg griežtos taupimo politikos, kuri davė tą rezultatą, kurį mes žinome, ką visi um, kritikuoja. Kolin sakė, iš kur gausite pinigų, jeigu norite gyventi visus tos investicijų planus. E, iš esmės, imsite pinigus iš Europos piliečių, mokesčių mokėtojų kišenių, bet ji mm, pamiršo Europos ekonomikos instituto, kitų nepriklausomų ekonomikos institucijų atliktus tyrimus, kurie aiškiai rodo, kad reikia daug daugiau lankstumo, reikia e, daug ilgesnį laikotarpį numatyti deficitui įveikti. Ir eurozonoje galima padaryti realius sutaupimus ir investuoti daug daugiau. mums reikia ne šiaip kokiu tai priemonių, mums reikia užsitikrinti, kad pasinaudosime visomis e, turimomis galimybėmis ir tikrai užtikrinsime reikalingas investicijas. Toliau, ką Pane Lopė pasakė anksčiau apie atskirti e, viešo sektorio deficitą ir taip vadinamą auksinę taisyklę. Tai, kas buvo pasakyta, labai svarbu, kadangi buvo paliesta reikalo esmė mm, valstybės institucijos, Europinės institucijos, kaip mes galime uh, sukurti tinkamą aplinką, kad skatintumėm ekonomikos augimą ir sukurtumėm daugiau galimybių uh, vidutinės trukmės uh, e, ar timiausios trukmės laikotarpiu. Reikia galvoti apie švietimo politiką, investicijas, produktyvės investicijas, inovacijas. Visa tai yra labai naudingos priemonės. Europos institucijos tikrai numato tokias galimybės pavyzdžiui, gelbėjimo operacijas. Tai nereiškia, aišku, didesnio deficito kūrimą. Tačiau reikia pažiūrėti kalendorių. 40 milijardų eurų e, Ispanijoje e, bankų gelbėjimui keturi deficito punktai, tačiau tai nesispindi Europos semestre. Kodėl nebuvo galima kažko kitko padaryti, kodėl nebuvo galima, pavyzdžiui, kažkaip kitaip pasitelkti, pažiūrėti į švietimą, ne vien tik tai viską karpyti. Turime 25-26 e, valstybės narės, kuriuose švietimo sektoriai yra labai karpomi ir e, bendra biudžeto situacija nėra gera. Taigi turime gerti padinti e, inovaciją, švietimas, investicijos. Darykime viską, ką galime, kad išgelbėtumėm padėtį. Aišku, viskas priklausys nuo politinės valios. Turime sutartis, taisyklės, aišku, turime laik, su, laikytis to, tačiau galime daug lankščiau viską daryti. Dabar jaunimo garantija. Kai kurie parlamentarai šio komiteto jau mm, teiravosi komisijos šio klausimo dėl pirminio jaunimo garantijos įvertinimo. Ir mums buvo pasakyta, kad taip teisingai nerimaujame mm, nerimaujame, nes nepakankamai greitai gyvendinama ši programa. Ir kartais e, žiūrime tokią politiką, kuri iš anksto yra apibriešta, tačiau nėra galbūt labai naudinga kovoti su jaunimo nedarbo, galvojant apie kai kurių valstybių narių situaciją. Taip, eina kalba apie mokesčių mokėtojų pinigus ir mokesčių mokėtojų pinigai turi būti leidžiami tinkamai, efektyviai ir jeigu ne, ne, neveiksmingai tie pinigai panaudojami, tai aišku, kad tai padėties negerina. Taigi mums reikia lankstumo tikrai reikia lankstumo, tačiau kalbame apie Europos pinigus, taigi reikės tinkamos politikos, kuri būtų efektyvi, kuri užtikrintų užimtumą, augimą, tai, ko mums reikia. Man atrodo, kad yra politiko, politinės valios, kad būtų galima kai kuriuose srityse biudžetą ir padidinti. Ir čia reikėtų veikti kaip galima greičiau. Uh, Pas, išklausiau visas pastabas šiose diskusijose. Iš tikrųjų turime mm, atkreipti dėmesį į darbo vietų kokybę, tai yra nepaprastai svarbu. Pastarosius ketverius metus, jeigu pažiūrėtumėm į užimtumo situaciją, Reikėtų pasakyti, kad e, buvo pasiteltos netinkamos priemonės, nes yra didžiulis jaunimo nedarbas, yra didžiulis ilgalaikis nedarbas. Reikia pažvelgti, pažvelgti realybę į akis. Ir, pavyzdžiui, e, dirbančių, dirbančių tačiau skurstančių žmonių situacija arba darbas ne visą darbo dieną, kurį renkasi ne darbuotojas, o kuris darbuotojas yra primetamas ir panaši situacija darbo rinkoje. Ar taip vadinasi? vadinamieji savarankiškai dirbantys, kurie tikrai nėra realiai savarankiškai dirbantis. Šios ir panašios problemos turi būti išspręstos kartą visiem laikam. Dabar ponė Makintarka pasakė, taip, verslas sukūrė darbo vietas, tačiau reikia nepamiršti ir tinkamų taisyklių, kad uh, tikrai visos galimybės būtų sukurtos darbuotojams. Na, Merkel kreipėsi į Vokietijos parlamentą prieš kelis mėnesius ir pasakė, kad mm, pernelyg griežtas taupimas sukuria tam tikrų problemų ir yra tam aiškus nusivylimas tuo. Um, Europos darbuotojai yra nusivylę Europos siūlomą socialinio modelio. Jeigu mes galėtumėm užtikrinti didesnį lankstumą ir padėti sukurti daugiau darbo vietų, man atrodo, tai būtų teisingas mm, sprendimas. Reikia kurti ne papildomų problemų per pritaikomas uh, priemonės, o jas mažinti. Tai yra esmė Europos piliečiai turi jaustis, kad jie yra primų sprendimų dalis. Mes turime užtikrinti, kad es padėtų um, verslai spręsti problemas ir kad darbuotojai matytų, kad um, būtų sprendžiamos problemos glės išaknyjusios visuomenėje, pavyzdžiui, orumas darbo vietoje, kad tai būtų stiprinima. Ir reikia atsisakyti populistinių tendencijų. Tai aišku, yra didelė dalimi susijęs su nacionalinė strategija. Tai, ką pasakė pane Okonien savo pareiškime, aš nebūtinai siečiau tai su daugumos nuomonė komitete. Aš galvočiau, kad kaip pranešęs galėčiau tikrai skatinti dialogą, susitarimus. Ir aš pasisakyčiau už tai Mm, aš tikrai sieksiu susitarimo e, komitete, tačiau tikrai, jeigu eina kalba apie demagogiją, e, tai aš čia neužmerksiu akių, kai tai matysiu. Aš tikrai negalėsiu susitakyti su tokiu diskursu. Nekalbame apie atviras duris imigraciją ir panašius dalykus. Manau, kad tikrai neramina tai, kad Europos mm, darbo agentūro uh, darbo biuros yra um, pinamos tokiomis bėdomis. Tikrai negalima visko taip suplakti į vieną vietą. Tai yra visiškai skirtingos koncepcijos, negalima e, visko suplakti į krūvą. Ir tikrai neteisinga, jeigu šis komitetas ar Europos parlamento nariai taip daro. Mes kalbame apie vieną bendrą darbo rinką visai Europos Sąjungoje. Štai, ką mes norime propaguoti. Ir mes norime garantijų toje darbo rinkoje. Eina kalba ne vien tik tai apie judėjimo laisvę. Eina kalba taip pat ir apie tai, kad būtų būtų tinkamos sąlygos, tinkamos garantijos. Eurė sistema e, skatina judumą. Mes turime išanalizuoti, ar ta sistema efektyvi, jei neefektyvi, galbūt tai reikia reformuoti. Yra tikrai e, aiškių problemų dėl darbo judumo. Jei taip yra, reikia tai vertinti ir spręsti visų mastų, bet kalbame ne apie migrantus iš trečiųjų valstybių, mes kalbame apie um, Europos piliečius, pavyzdžiui, ispanai vyks gal į Vokietiją ir ten dirbs, portugalai vyks į kitą valstybę, dirbs ten. Tai yra viena bendra darbo rinka visą Europos Sąjungą. Štai ką mes kūrėme. Štai yra ta Europa, kurią dauguma iš mūsų tikime ir padedame ją kurti. Tikrai nenorime konfrontacijos, tikrai siekiame to išvengti mūsų komitete. Ačiū pranešėjų, ačiū visiems už įdomias diskusijas. E, Rūksė 9 yra terminas pakeitimams, mūsų kitas posėdis. Taip, e, pakeitimai bus tik tai anglų kalba. Taip. Dėl to, kad spaudžia laikas. Kitas posėdį šiame komitete bus rugsėjo 29 dieną. Taigi, iki kito susitikimo. Ačiū už šį pirmą posėdį.